dieną tikrino pono Jasenko Selimovičiaus mandatą ir teikė siūlymą paskelbti mandatą galiojančių nuo rugsėjo 20-osios. Ar prieštarautumėte kas nors? Jeigu ne, tuomet laikome.